jos akto. Ir dar kartą sakau, jog tikiuosi, jog rytoj balsuosime labai susitelkę. Darom savazaš. Dėkoju, kągi baigiame diskusijas. Šiais klausimais balsuosime rytoj 12 valandą dienos. Pagal darbo tvarkę kitas punktas yra ponios Antonesku pranešimas dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti po sulaikymo. Pone Antonesku, jums skiriama keturios minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Mes baigėme ilgą darbą, kuris truko dviejus metus po to, kai komisija pasiūlė e, dokumentą dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui. Aš dėkoju visiems, dėkoju komisariai, dėkoju kolegoms, kurie padėjo dėrėtis dėl šio teisės akto. Darybos, kaip jau sakiau, buvo labai sudėtingos. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš kitų frakcijų už jūsų nusiteikimą, už jų ryštą, už bendras pastangas. Mes dirbame kaip komanda ir jeigu to nebūtume darę, tai mes nebūtume parengę tokio gero teksto. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo E, pirmininkaujančių valstybių vardu, ypač Airijai, kuriai pirmininkaujant mes galėjome susitarti iš esmės. Stiprinant kaltinamųjų procesinės teisės ir įtariamųjų procesinės teisės, suteikiant teisę į informaciją, į e, vertėjus ir taip toliau, mes įtraukėme labai svarbių nuostatų. Tai yra veiksmingos gynybos teisės, kurios valstybėse narėse galbūt taikomos skirtingai priklausomai nuo to, kaip tos nuostatos bus taikomos. Tačiau iš esmės labai gerai, kad abipusio pasitikėjimo ir pripažinimo politika būtų veiksmingai įgyvendinama. Iš Europos žmogaus teisų uh, konvencijos ir pagrindinių teisių e, hartijos perkelime pagrindinius principus ir numatėme galimybę prašyti teisinės pagalbos iš kitų valstybių, kuri teikiama skirtingais pagrindais. Būtent dėl to reikalingas buvo teisinis pagrindas nauja teisinė bendradarbiavimo kultūra. Šitas dokumentas rodo, kad reikia siekti veiksmingo proceso teisių įgyvendinimo ir užtikrinimo. Direktyva dėl e, e, susiekimo su advokatu e, suėmus asmenį yra labai svarbi teisė. Mes siekime sukurti teisės ir teisingumo erdvę ir būtent dėl to turime piliečiams užtikrinti, kad jie galėtų saugiai keliauti iš vienos valstybės į kitą ir nesijausti, kad jų negina jokio teisė. Jie turi turėti teisę į teisinę gynybą ir būtent tai garantuoja ši direktyva. Pagal ją kaltinamieji ir įtariamieji visoje ES turės teisę gauti e, teisinę gynybą nepriklausomai nuo e, teismų jurisdikcijos. Taigi šios procedūros užtikrina pagalbą visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo jų kilmės ir tai užtikrins vienodų standartų taikymą visoje ES. Kadangi ES mobilumas jau yra e, įvykęs, faktas labai svarbu, kad šios nuostatos būtų taikomos veiksmingai, jos padės tikrai pagerinti piliečių gyvenimą. Köszönöm szépen. A bizottság véleményét ismét Reding asszony fejt. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai, poniai Reding. Gerbėjai ponai ir ponios, mes dabar svarstome pasiūlymą dėl direktyvos dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti po sulaikymo. Aš manau, kad kai šis dokumentas bus patvirtintas, mes parodysime, jog ES iš tikrųjų gina mūsų piliečių teisės. Norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Antonesku, nes dirbti buvo sunku ir pranešėja sugebėjo uh, elgtis labai diplomatiškai, taigi buvo galiausiai pasiektas kompromisas ir kartu nesumenkinant šios direktyvos tikslų. Ir aš manau, kad visas parlamentas galėtų didžiuotis šiuo dokumentu. Taip pat norėčiau, kaip ir ponia pranešėja, padėkoti pirmininkavusiai Airijai, nes remintis anksčiau pirmininkavusių šalių padarytų įdirbių, Airija sugebėjo baigti šį darbą. Mes pateikėme savo pasiūlymą prieš dviejus metus, birželio, 2011 m. birželio mėnesį ir e, visų šalių ryšto ir intensyvaus darbo dėka mes sugebėjome susitarti, nors diskusijos dažnai vyko e, gan sudėtingai, susitarti nebuvo lengva, ypatingai dėl e, išlygų ir dėl teisinės gynybos priemonių, bet mes galiausiai suradome kompromisą, kuris atitinka Europos žmogaus teisų teismo standartus. Teisė į advokatą yra procesinių teisų esminis elementas. Ir Visi teisininkai Europoje laukia mūsų sprendimo. 8 milijonai baudžiamųjų bylų e, yra e, išnagrinėjami kiekvienais metais ir kiekvienas įtariamasis turi teisę į sąžiningą teismą. Pagal šią direktyvą mūsų piliečiai turės teisę į advokatą vykstant apklausoms policijoje. Jiems bus leista taip pat bendrauti su savo šeimos nariais, jei jie yra ne savo ta, gimtojoje šalyje, jie galės susisiekti su savo šalies konsulatu. Be to, susitikimai tarp įtariamojo ir advokato vyks konfidencialiai. Taip bus geriau apsaugota asmens teisė į gynybą. Išskiriant kai kuriuos uh, ypatingus atvejus, pavyzdžiui, kai žmogus yra uh, uh, labai atokiojo vietoje. Toliau teisė e, susisiekti po sulaikymo. Tokia teisė bus užtikrinta toje šalyje, kur, kur buvo sulaikytas asmuo ir toje šalyje, kuri, kurioje buvo išduotas arešto orderis. Tai padės mums užtikrinti Europos arešto orderio vykdymo efektyvumą. Be to, tai užtikrins e, visų procesinių teisių uh, E, vykdymą visoje ES, visoje Europos Sąjungoje. Dabar mes turime pasirūpinti tuo, kad šis dokumentas būtų tinkamai e, pritaikytas, atsižvelgiant į ES e, valstybių narių teisę ir ES teisyną, pavyzdžiui, Europos arešto orderį. Ši direktyva padės mums realiai stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra reikalingas tam, kad Europos arešto orderis ir kitos abipusio pripažinimo priemonės būtų tinkamai taikomos. Po to, kai šis dokumentas bus galutinai patvirtintas, mes turėsime jį perkelti į nacionalinius teisynus. Komisija atidžiai stebės, kaip valstybės narės vykdys šios direktyvos e, perkelimą į savo nacionalinę teisę. Ir mes pateiksime taip pat ataskaitą apie tai, kaip ši direktyva yra taikoma valstybėse narėse. Didžiuojasi tuo, ką mes šiuo metu darome. Džiaugiuosi, kaip yra tvarkomos procesinės teisės. Nepamirškime, jog mes turime direktyvą dėl vertimo raštų ir žodžių, direktyvą dėl uh, uh, teisės į informaciją, dabar direktyvą dėl teisės į advokatą. Be to mes uh, rengiame ir direktyvą dėl nusikaltimų. E, taip pat turime ir nusikaltimų aukų uh, teisų uh, apsaugos direktyvą, kuri garantuoja teisę į teisingumą visiems nukentėjusiems nuo nusikaltimų. Taigi, žingsnis po žingsnio mes stipriname Europos teisingumo erdvę ir stipriname teisės viršinybės principą, kuris yra vienas iš pamatinių ES vertybių. Komisija taip pat ketina pateikti pasiūlymus dėl nekaltumo prezumcijos, dėl ypatingų garantijų tais, kuris bus taikomas tais atvejais, kai įtariamieji ir kaltinamieji yra nepilnamečiai ir dėl teisinės pagalbos. Šį rūdienį mes ketiname pateikti šiuos pasiūlymus. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad aš gerbiu Europos parlamentą, vieną iš teisės leidėjų, gerbiu tai, kaip jūs e, padedate mums kurti bendrą teisingumo erdvę. Ir nebejoju, kad piliečiai įvertins jūsų darbą šioje srityje per kitus Europos parlamento rinkimus. Nes būtent šioje srityje Europos parlamentas, kaip vienas iš teisės leidėjų, dirba itin gerai. Köszönjük az elismerést a biztos asszony részt. Dėkoju. Dėkoju, kad komisijos narė išsakė pripažinimo žodžius ir dabar kalbėtojų frakcijų vardu ponė Matijo pirmoji. Atsiprašau, sako pirmininkas. Pirmiausia, turime išklausyti Libe komiteto atstovo nuomonės. Ponas Albrechtas išsakys Piliečių laisvių komiteto nuomonę. Ačiū pirmininkė. Kaip pranešėjas teisės komitete ir kaip šešėlinis pranešėjas e, žaliųjų frakcijoje, aš norėčiau padėkoti komisariai ir pranešėjai Antonesku už puikų darbą ir bendradarbiavimą. Aš iš tiesų manau, kad rezultatas yra labai geras, tai labai svarbus žingsnis užtikrinant Europoje vieningą teisinį pagrindą leidžiantį užtikrinti teisę į advokatą visoje Europoje. Žingsnis žengtas, dabar reikia žengti kitus žingsnius. Kitas žingsnis turėtų būti teisinės pagalbos reglamentavimas bei įvairių teisinių priemonių pripažinimas. Tai yra tyrimo rezultatų pripažinimas, E, prokuratūros veiksmų įgyvendinimas ir pratesimas. Dabar mums reikia tiesiog žengus šitą žingsnį e, eiti toliau ir dirbti kartu su ES komisija. Muškivet. Dėkoju. Ir dabar e, žodis poniai Matijai, EPP frakcijos vardu. Ačiū ponia pirmininkė, Pone komisijos narė, mėly kolegos, aš norėčiau jau dabar pasveikinti ponę Antonesku už jos ryštą ir bandymą pasiekti konsensuso, nes dviejų metų prireikė, kol galiausiai būtų parengtas šis tekstas, pirmininkavus įvairioms valstybėms, tekstas yra labai gerai subalansuotas ir kaip teisingai sakė pranešėja ir komisijos narė, mums pavyko įvykdyti e, puikią teisės reformą per visą šią kadenciją dėl teisės į informaciją, teisės į vertimą ir panašiai. Ir galiausiai dabar numatome ir to balsuoti dėl teisės į advokatą. Visiems piliečiams ES tai yra svarbus žingsnis. Mes siekiame teisingos Europos, teisingumo Europoje. Tai yra subalansuotas tekstas, kuriuo yra visiems užtikrinama teisė gauti teisę į advokatą būdžiamo proceso metu ir taip pat vykstant tyrimui. Vykdant tyrimą, kai policijos ir prokuratūros vykdo tyrimą. Taigi tai yra procesinė teisė, kuri yra numatoma ir, pavyzdžiui, jeigu yra apklausiamas įtariamasis ar, ar kaltinamasis, tuomet irgi yra numatoma teisė dalyvauti advokatui tose apklausose. Taigi tokiu būdu siekiame užtikrinti geresnės teisės e, į teisingumą. Pone komisijos narė, aš apgailestauju, kad šiame tekste yra pateikiama tik, tai, tik pasiūlymas į e, teisinę pagalbą. Aš manau, kad e, būtų galima numatyti ir kitas teisės ir numatyti realią prieigą, o ne vien tik tai teorinę prieigą prie advokato. Dėkoju. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu dabar žodis poniai Gijom. Pone komisarė, gerbėme kolegos, rytoj balsuodami dėl šios direktyvos, dėl teisės advokatą, mes galėsime realiai pasakyti, kad mes sustiprinome procesinių garantijų pamatus e, e, visoje Europos Sąjungoje. Mes turime stiprinti valstybių narių e, abipusį pasitikėjimą nacionalinėmis teisės sistemomis. Dirba, dirbome dviejus metus ir pagaliau mes galime pasakyti, kad teisė sąžininga baudžiama procedūra bus užtikrinta. Bus užtikrinta ir į teisę į advokato, tai sustiprins teisę į gynybą. Ir yra taikomos tam tikros e, išlygos, jos turėtų būti kuo, jų turėtų būti kuo mažiau, bet mes siekime kompromiso, turėjome atsižvelgti nacionalinius e, ypatumus ir, ir todėl yra numatytos tam tikros e, išlygos. Teisė į advokatą turėtų būti papildyta teisė į nemokamą teisinę pagalbą, kai tai yra reikalinga ir apie tai yra kalbama. Ir Aš norėčiau Jums priminti, konia komisarė, kad mums reikėtų sulaukti dar kelių pasiūlymų iš komisijos tam, kad mes galėtume iš tikrųjų sukurti dar teisingesnę, sąžiningesnę Europą. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės ponia Latford. Not... Aš džiaugiuosi, kad yra e, parengti šie dokumentai dėl e, procesinių teisų. Pirmiausia, dėl to, kad aš savo metu e, rengiau pranešimą dėl teisės įvertimą teisminių procesų metu, bet šie dokumentai yra dar svarbesni nei mano pranešimas. Ir šie dokumentai turėtų da, gan smarkiai padidinti da, baudžiamo teisingumo da, lygį visoje Europos Sąjungoje. Europos arešto orderis galioja jau visą dešimtmetį, taigi atėjo laikas mums suderinti procesinės garantijas ir teisės. Ir aš manau, kad tai, tai yra didžiulis žingsnis į priekį ir aš dėkoju poniai Antonesku už jos darbą. Aš noriu pasakyti, kad šios teisės bus taikomos visiems įtariamiesiems ir kaltinamiesiems, nepriklausomai nuo to, ar yra ribojama jų laisvė ar ne. Ir advokatas galės ne vien tyliai sėdėti kambario kampe, bet galės aktyviai dalyvauti visuose procesiniuose veiksmuose teismuose. O sulaikytieji dabar turės teisę susisiekti su advokatu ir ši direktyva turėtų būti veiksmingai taikoma praktikoje. Be to jau buvo paminėta, kad teisė į dvigubą atstova, atstovavimą, kuri bus ypatingai užtikrinta tai, taikant arešto orderį, yra labai svarbi. Aš norėčiau, kad mano šalis, Junktinė karalystė, e, pasirinktų dalyvauti e, e, įgyveninę šios direktyvus. Mano šalyje galioja labai aiški gerą teisinę apsaugą suteikianti sistema. Ir ponia Antonesku suprato mūsų šalies ypatumus ir aš manau, kad jeigu mes prisijungtume prie šios sistemos, tuomet mes galėtume visi e, dar labiau patobulinti savo sistemą ir tikiuosi, kad vyriausybė pakeis e, savo sprendimą. Kalbėdama dabar apie veiksmų planą, aš norėčiau pabrėžti, jog būtina yra spręsti taip pat ir pernelik ilgai trunkančio iki teisminio e, problemą. Kösik másfél percben az európai konzervatívok nevében. Dėkoju. Dabar atsir frakcijos vartų ponas, ponas Vaicehovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie labai svarbų teisinį dokumentą ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Taip pat norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui už labai įdomius pakeitimus. Ir būtent apie tos pakeitimus aš ir norėčiau pakalbėti. Vienas pakeitimas man yra primtinas, tai yra vienuoliktasis pakeitimas, kuriuo yra apribojama arešto kontrolės apreptis. Kalba eina apie sulaikytojo tinkamą elgesį apie sulaikytoją, bet nelabai aišku, kokiais atvejais toks e, elgesys yra nustatomas. Taip pat, jeigu kalba eina apie nepilnamečių sulaikymą, turi būti susiekiama su jų tėvais arba teisiniais globėjais. Taip pat turime nepamiršti ir pažeidžiamųjų, tariamųjų ir kaltinamųjų apsaugos. Ir praktika rodo, kad gan dažnai tokie žmonės susiduria su netinkamu elgesiu arba pažinėjimos yra jų teisės. Tokie žmonės yra perdėm lengvi taikiniai, perdėm aktyviems teisės, teisės saugos pareigūnams. Taigi džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į šią problematiką ir dar kartą dėkoju už puikiai parengtą tekstą.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 Mm. Köszönöm. Tehát az... Ačiū. Taigi, ši direktyva yra labai svarbi Europai, Europai be sienų, siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, laisvą kapitalo ir prekių judėjimą. Taip pat labai svarbu, kad piliečiai gerai žinotų apie savo procesinės teisės ir kad piliečiai galėtų pasinaudoti advokato paslaugomis vykstant e, bylai, bylos svarstymui ir turėtų galimybę susisiekti su artimaisiais per visą e, bylos svarstymo etapą. Taip pat e, turi būti užtikrinamos procesinės garantijos, nes tos garantijos ir galėtų leisti užbaigti kurti teisės aktų šioje srityje Europoje. Mr. Romero, you have the floor for two minutes. Romero, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, kaip aš buvau šešėlinė pranešėja socialistų frakcijoje ir šios frakcijos vardu norėčiau padėkoti visiems už tai, kad rytoj mes galėsime balsuoti dėl labai svarbių procesinių teisių, teisių garantuojančių labai svarbes teises įtariamiesiems ir suimtiesiems. Prieimus Europos arešto orderį mes sustiprinome mūsų teisės rytį, tačiau tikiuosi, kad komisija pateiks artimiausių metų ir kitų teisėkuros aktų pasiūlymų. Labai svarbu stiprinti Europą kaip teisės bendryje. Aptariant šią direktyvą Mes siekėme, kad visiems būtų užtikrinamos advokato paslaugos, visi, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo susitarti labai svarbiais klausimais, kadangi šita tema yra labai svarbi, ne tik galvojant apie kovą su terorizmu, bet ir galvojant apie garantijas ginčio šalims. Todėl labai svarbu, kad tekstas m, mm, išsiplėtė, tapo labai konkretus. Komisija taip pat e, nusileido kai kuriuose vietose ir sutiko, kad būtų daromos išlygos e, asmenims su negale, taip pat e, gydytojams ypač nepilnamečiams. Žinoma, jų teisės šiek tiek buvo nusumtos į šalį, bet aš manau, kad šitos kliūtis bus ištaisytos. Dėkoju, poniai Romero, dabar žodis e, poniai Makovei. Vieną minutę įskiriama. Ačiū pirmininkė. Teisė į advokatą baudžiamosiose bylose, toj pat po sulaikymo, yra labai svarbi teisė siekiant užtikrinti pagrindinės proceso teis, procesinės teisės. Pagrindinių žmogaus teisų hartijoje yra nuostatų apie būtent šias procesinės teises. Europos žmogaus teisų teisme pasitaikė pakankamai daug bylų, kai buvo skundžiama dėl šių teisių neužtikrinimo. Negali būti taip, kad asmuo neturintis galimybių pasis, pasisamdyti advokatą negauto advokato paslaugų apskritai. Šiuo pasiūlymu yra išsamei reglamentuota gynybos teisė tiems, kurie neturi pakankamai finansinių išteklių. Aš manau, kad labai svarbu valstybėse naryse užtikti pro būną gynybą, o tai gali garantuoti ir įvairūs teisininkų susivienimai bei bendrijos valstybėse narėse. Dėkuoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Pirmasis kalbėtojas ponas Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. Labai gerai, kad stipriname baudžiamojo proceso teisę, užtikriname daugiau galimybių įtariamiesiems ir kaltinamiesiems apsiginti ir numatome teisinę pagalbą iš anksto, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra tik sulaikytas ar įkalintas. Šitų uh, teisių ribojimas taip pat nėra numatytas. Tai reiškia, kad tik asmenį sulaikius jis įgauna teisę į advokatą, taip pat e, teisę susisiekti su artimaisiais ir tai reiškia, kad ir susitikimai su advokatu e, taip pat turės būti konfidencialūs. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie labai išsamei gilinosi į šį klausimą, aptarnėja šitos sudėtingus e, dalykus ir žinoma labai svarbu, kad proceso išlaidos būtų kompensuojamos. Ačiū, San, pan, ponas Sandago. Aš 40 metų dirbau teisininku Ir labai džiaugiuosi, kad buvo žengtas šis svarbus žingsnis į priekį. Ir šiek tiek esu nusivylęs, kad nemokama teisinė pagalba nėra įtraukta. Ir mes tai paliekame valstybių narių nuožiūrai. Teisingai tai, ką sakė ankstesni kalbėtojai, tai yra ta savoka, kuri yra įtraukta į Ispanijos teisės aktus. Uh, nors dabartinės vyriausybės ministras ir nėra palankiai nusiteikęs jaunų žmonių ir kitų atžvilgių, tačiau yra teisiamų nepilnamečių ir tos, tas procesas turi būti kuo galima greitesnis. Ir nebūtinai jisai daug kainuoja valstybės biudžetui, bet tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti vienodas teisės visiems demokratinėje sistemoje. Dėkoju, ponė Bilbao, vieną minutę. señor presidente gracias a la señora antonescu por. ačiū pirmininke norėčiau padėkoti poniai antonescu puikiai atlikus darbą visos direktyvos kur kalbama apie valstybių narių baudžiamąsias teisines sistemas yra sudėtingos tačiau Svarbiausia, kad mes bandytumėme apsaugoti pagrindinės teisės. Šią direktyvą bandysime pasirūpinti, kad Europos žmogaus teisų teismui teismas ir kiti teismai neleistų e, vykti apklausoms, nedalyvaujant advokatui. Taigi, numatoma piliečiams teisė naudotis advokatu per visą procesą. Ir aišku, turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Mes Ispanijoje kenčiame nuo, nuo organizuoto nusikalstamumo, bet jeigu bus taikomos išlygos, gali kilti kankinimų atveju, atsirasti kankinimų atveju ir iškyla iš tiesų toksai, toks pavojus ir reikalingi tam tikri minimalų saugikliai, kurie būtų taikomi visoms policijos pajėgoms visoje Europos Sąjungoje. Tai yra puikiai įkvepiantis pavyzdys, kuris galėtų būti taikomas pačiai visoje Europos Sąjungoje. Ačiū, panas Brons, vieną minutę. Ačiū. Kol tai nėra dar taikoma Junktinė karalystė, vis tiek yra mums rūpimų plačių klausimų. Esminis pasiūlymo turinys yra visiškai racionalus, įtariamasis tikrai turėtų gauti galimybę naudotis advokatu ir taip pat turėti kitas išvardintas teisės. Tačiau mano manimu, nėra reikalo kurti ES teisės aktus, nes tokie teisės aktai tikrai visapusiškai netenkintų poreikių. Europos Sąjunga tikrai dar nėra visas pasaulis ir žmonės keliauja tartutiniu mastu ir nebūtinai tik tai valst, kitas valstybės narės. Reikia ne Europos Sąjungos teisės aktų, reikia tarptautinės sutarties, kurią pasištų kuo galima daugiau pasaulio valstybių, tam, kad išvardintos teisės būtų taikomos visoms pasirašiusioms valstybėms. Šis pasiūlymas, jame nebūtinai kalbama apie įtarimųjų teisės, Čia daugiau kalbam apie tai, kad ES teisės akto, aktų kūrimo teisės yra išplečiamos be, be jokių apribojimų. Dėkoju. Köszönöm szépen. Most... Dėkoju. Toliau komisijos vardu kalbės ponia Reding. Ponia pirmininkė, mes visi čia sutarėme, kad Mes dirbame labai svarbų darbą, tobulindami Europos teisingumo ir sažiningumo sistemą visose valstybėse narėse. Dėkuoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą, gerbimi Europos parlamento nariai, vykdant šitą bendro sprendimo procedūrą. Dėkuoju už tai, kad pasiektas šis rezultatas. Mes sugebėjome daug ką pasiekti, bet dar daug ką galime būtų padaryti. Daug kas iš jūsų e, ragino mūsų e, žengti toliau. Ir aš jau minėjau, kad rūdienį mes ketiname pateikti jums kelių iniciatyvų paketą. Tarp jų bus e, iniciatyvas susijusios su vaikais, su teisinė pagalba ir su nekaltumo prezumcija. Taigi, jeigu mes sugebėsime dar patvirtinti ir visus šios dokumentus, pridėti juos prie jau sudėrėto dokumentų paketo, tuomet galėsime pasakyti, kad mes tikrai pasitarnavome teisingumo la, Europos Sąjungoje labui. És most Antonescu asszonyt illeti a szó. Dėkoju, toliau suteikiu žodį pranešėjai, ponė Antonescu. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms, už puikias diskusijas vykusias šiandien plenarnės sesijos metu. Dirbant, nagrinėjant šį klausimą, bendradarbiaujant su šešėliniais pranešėjais, buvo siekiama, kad būtų užtikrintos kuo platesnės procesų dalyvių teisės. Be kito ko mes siekime, kad už, būtų užtikrintas baudžiamosios teisės srityje geras administravimas. Labai svarbu uh, užtikrinti tinkamas, proporcingas bausmės kiekvienam nusikalteliui. Ir kartu būtina buvo atsižvelgti į proceso spartą. Nu, mes suderinome šios dalykus ir aš manau pasiekėme labai gero rezultato. Komisija minėjo, kokie bus tolesni žingsniai ir kaip bus toliau tobulinamos ir stiprinos proceso teisės. Labai svarbu įtvirtinti įtariamųjų ir apsaugos reikalaujančių asmenų teisės, taip pat išspręsti proceso kaštų padengimo klausimus. Labai svarbu rasti priemonių, kurios padės pagerinti šitą teisėkuros akto pasiūlymą. Aš manau, kad visos šitos priemonės, kurios yra numatytos, bus pradėta taikyti artimiausių metų. Dėkuoju poniai Antonesku ir Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir norėčiau baigti šią diskusiją, paminėdama štai šios dalykus.